informuoti jūs, kad e, remiantis 231 taisyklės ketvirtų paragrafų e, nebuvo prašoma balsuoti dėl pataisimo, kuris buvo paskelbtas vakar 5 val.